So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte noch die Plätze einzunehmen. Gerbiami kolegos, prašau susėsti. Und es geht jetzt weiter. Tęsime darbą. Elektroninis balsavimas dėl dešimto darbo tvarkės punkto, dėl degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių išteklių bei netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo. Ir tada balsuosime dėl 11 darbo tvarkės punkto, dėl e, tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinio keitimo. Mūsų laukia ilgas balsavimas, reiktų dirbti drausmingai, man atrodo, kad dar ne visi kolegos susirinko bet norėčiau, kad kolegos pasižiūrėtų, ar visi turi balsavimo korteles, nes bet balsavimo kortelių negalėsime dirbti. Todėl siūlyčiau, kad dabar jau pradėtume nuo kolegės Lepaš pranešimo. Ar visi pasiruošę? Tai tuomet pradėsime. 226 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trans 17, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotas devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko, e, neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 19 prieš priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 227 kas už, prieš susilaiko priimta. 228 kas už, prieš susilaiko priimta. Tran 18 kas už, prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas pirmas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 245, kas už, prieš susilaiko atmesta. Konsoliduotas aštuntas, kas už, prieš susilaiko priimta. 248 kas už, prieš susilaiko atmesta, 21 kas už, prieš susilaiko priimta, konsoliduotas 7 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Balsuojame dėl konsoliduoto 7 elektroniniu būdu. vienu Alde nariu per daug. Dabar gerai, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Du šimtai penkiasdešimt septintas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 259 ir 260 bei agri 20 identiški pakeitimai. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime šiuos pakeitimus elektroniniu būdu, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Įtrė 23, kas už, prieš, susilaiko atmesta. ITRE 23, elektronische Überprüfung. Tikrinsime ITRE 23. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. ITRE 24, kas už? prieš, susilaiko atmesta. 262, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Įtrė 25, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Balsuojame dėl įtrė 25. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Inta 13. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Inta 14. Kas už? Prieš susilaiko priimta priimta. Tačiau patikrinsime. Balsuojame dėl INTA 14. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Inta 15. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Inta 16. Kas už? prieš. Susilaiko, patikrinsime. Imta 16. Balsavimas baigtas. Priimta. 264 kas už, prieš susilaiko primta. 265 kas už, prieš susilaiko priimta. 266. Norite patikrinti 265 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 266 kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 200, 268 e, ir 918 kas už, prieš, susilaiko priimta. Tada peršoksime iki 27 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškia, dauguma priimta. 273, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 21, kas už, prieš, susilaiko primta. 274, 275 ir Agri 22 kas už, prieš susilaiko atmesta. 29 kas už, prieš susilaiko priimta. 30 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime 30 pakeitimą elektroniniu būdu. Balsuojame. Apgestimt. Apstimmung ist geschlossen. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Aiškia dauguma priimta. 284, 285 ir 286. Kas už? Prieš? susilaiko. Patikrinsime šitos pakeitimus elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 287 ir Agri 24, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 288 ir Tran 23, kas už, prieš. EPP nebalsavo. Kodėl? Patikrinsime. So, haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. 291. Kas už? prieš susilaiko priimta. 293 kas už prieš susilaiko atmesta. 294 ir agri 25 kas už prieš susilaiko atmesta. 266, kas už? Atsiprašau, 296. 296, kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Agri 26 atkrenta. 300, kas už? prieš susilaiko atmesta. 304 kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau konsoliduotas šeštas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta Patikrinsime. Balsuojame dėl konsoliduoto šešto. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 308. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 310. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 309 ir itrė 29. Kas už? prieš, susilaiko atmesta, 33 kas už, prieš, susilaiko primta, 34 kas už, prieš, susilaiko primta, 35 kas už, prieš, susilaiko primta, 36 kas už, prieš, susilaiko primta, 37 kas už, prieš, susilaiko primta, 38 kas už, prieš susilaiko primta, 39 kas už, prieš susilaiko primta, 312 ir agri 30 kas už, prieš susilaiko atmesta, 313 ir tran 27 kas už, prieš susilaiko atmesta atrodo ne, neaišku, patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 315 ir Agri 31. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 317. Kas už? Prieš susilaiko primta, 318 kas už, prieš, susilaiko primta, toliau agri 33 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 335 kas už, prieš, susilaiko atmesta, inta 19 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 30, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 920, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, patikrinsime. 9.20 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 340 kas už. Ne, atsiprašau, konsoliduotas penktas. Kas už? Prieš. Susilaiko primta. 340 kas už. Prieš. Susilaiko primta. Konsoliduotas antras. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Toliau agri komiteto pakeitimas agri 40, kas už, prieš, susilaiko atmesta, agri 41, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 403 kas už, prieš susilaiko atmesta. 404 kas už, prieš susilaiko atmesta. 44 kas už, prieš susilaiko priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 46 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime 47 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? S ir D frakcijos vienu nariu per daug balsavo. Dabar gerai, balsavimas baigtas, priimta. Įtrė 34 kas už, prieš susilaiko priimta, 405 ir agri 43 kas už, prieš susilaiko atmesta, 406 kas už, prieš susilaiko atmesta, 48 kas už, prieš susilaiko priimta. 407 kas už prieš susilaiko priimta. Inta 23 kas už prieš susilaiko atmesta. 409 Inta 23. E, norite jį patikrinti? Ne, tiesiog netyčia kažką pasakėte. Taip norite patikrinti? Gerai, tuomet pati, patikrinsime imtą 23 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 409 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 49 kas už, prieš susilaiko priimta. 410 ir 924 dėl jų nereikia balsuoti, tai tada peršokame ir balsuosime dėl 418 ir 419 bei agri 45, kas už, prieš susilaiko atmesta. Vėl norite patikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 424. Kas už? Prieš? Ich wiederhol's nochmal. Dar kartą pakartosiu. 424. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. Patikrinsime. Visi balsavote. Balsavimas. Balsuojame dėl 424. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Itre 35. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime į 335. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Į 336. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 421. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Konsoliduotas dešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 422, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 425 ir 37 bei agri 46, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Agri 47, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 427 ir inta 27, kas už, prieš, susilaiko priimta. 428, kas už, prieš, susilaiko priimta. Inta 28, kas už, prieš susilaiko atmesta. Inta 29, kas už, prieš susilaiko priimta. 927, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 30, kas už, prieš susilaiko priimta. 430, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 431 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 432 kas už, prieš, susilaiko atmesta, inta 31 kas už, prieš, susilaiko priimta, 434 ir 928 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime 434 ir 928. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. 439 ir Agri 49, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 57, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 58 patikrinsime elektroniniu būdu 57 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 58 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 59 kas už. Prieš Elektroniniu būdu balsuosime dėl 59. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 446. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 60. Ne, 60 atkrenta. Tai balsuojame dėl, 400, balsuojame dėl 447, 448 ir agri 51. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 449 ir tran 38. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 451 ir agri 52. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 451 ir Agri 52 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Tran 40 kas už. prieš susilaiko atmesta. 457. Už prieš priimta. Tran 41. Tran 41. Už prieš laiko atmesta. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar peršoksime į priekį. 480 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta. 481. Kas už? Prieš. Laiko atmesta. Agri 57. Už. Prieš. Atmesta. 482. Kas už? Prieš. Laiko atmesta. Priedai 484. Kas už? prieš laiko atmesta. 488, 489 ir Agri 58. Balsuojame už, prieš laiko atmesta. 490 už, prieš laiko atmesta. Keturi šimtai devyniasdešimt antras už, prieš susilaiko atmesta. 65, 493, kas už, prieš, susilaiko atmesta, e, priimta. Galime kortelėmis tą kartą pabalsuoti, kad būtų aiškiau. Šešim penktas keturi devyni trys. Baigėme. Priimta. 66 ir 491. Kas už? Prieš. Sulaiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis. <clears throat> Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 496 už prieš susilaiko atmesta. 496 kortelėmis dar kartą. Baigiame. Atmesta. 67, 930, kas už. Prieš atmesta. 499, kas už. Kas prieš, laiko atmesta. prašoma grįžti prie 499. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Priimta. Sunku buvo matyti, nes labai mažai kolegų balsavo. Gal reikėtų jiems įpilti kavos, kad galėtumėt pabusti. 53, 4, 5, įtri 43 ir agri 60. Kas už? Prieš laiko atmesta. 506, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 507 ir regi 17, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 508, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 509 už, prieš, susilaiko priimta. Kortelėmis balsuojame. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Atmesta. 70 ir 510, kas už, kas prieš. Atmesta. Kortelėmis. Baigime. Priimta. 71 už prieš susilaiko priimta. Penki šimtai penkiolika. Už, prieš, susilaiko atmesta. 515 balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavo? Baigime. Atmestam. 517 balsuoti nereikia. 72, 932, inta 33, kas už. Prieš slaigo atmesta. 518 už, prieš slaiko priimta. Inta vienas. Radote, kuriame puslapyje yra šitas pakeitimas. Bent jau mano dokumente tai yra 40 puslapyje Inta vienas. Už prieš atmestam. Tran vienas už prieš susilaiko priimtam. 80 už, prieš, susilaiko atmesta. 82 už, prieš, susilaiko priimta. 83 už, prieš, susilaiko atmesta. Agri vienas už, prieš, susilaiko atmesta. Agridu. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 85 už, prieš, susilaiko priimta. 84, nereikia, 86. Kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 87 ir agridu. Kas už? Kas prieš? Sveiko priimta. 88 už. Prieš. Sveiko priimta. 90 už. Prieš. Sveiko priimta. 91 už prieš laiko atmesta. 92 ir itri 2, kas už prieš laiko atmesta. 94. Prieš tai 91 ir 92 ir itri 2 kortelėmis. Ar visi baigė? Baigėme. Atmestam. 94 už. Prieš. Atmestam. Pirmasis už. Prieš. Sulaiko. Primta. Agri 4 nebalsuojame. 93 toliau. Už prieš susilaiko atman, a, priimta. 96. Už prieš susilaiko atmestą. 95. Už prieš susilaiko priimta. Regi vienas. Kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 98. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Devinešimt devintas už, prieš, susilaiko, neaišku, pasuokime kortelėmis dėl 99. Baigiame. Aišku, atrodo, kad ne visi balsuojate rankomis. Hitri 3. Pri, už prieš atmestą. 101 šimt, iki 104 ir agri 7. Visi kartu, kas už, kas prieš, susilaiko. Nelabai aišku, balsuokime kortelėmis. Ar visi pabalsavo? Baigime. Atmesta. 108. Paskubėjau. Patik... Vis dėlto reikia balsuoti. 108. Kas už? Kas prieš? Laiko priimta. DV4. Už. Prieš. Slaiko atprimta. Tran 2. 3. Kas už? Kas prieš? Slaiko priimta. 105. Už. Prieš. Suslaiko atmesta. 111 už, prieš, laiko atmesta. 112 už, prieš, laiko atmesta. 114 už, prieš, laiko atmesta. Regi 2 už prieš atmestą. 116 už prieš atmestą. DV5 kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Šimtas trisdešimt šeštas. Kas už? kas prieš, susilaiko priimta. 138. 138 balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Inta 3. Prieš Laiko atmesta. Inta 3 kortelėmis. Tikiuosi visi balsavote. Baigėme. Priimta. TV8. Kas už? Kas prieš? Laiko priimta. 146. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Regi 5. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku. Kortelėmis. <coughs> Ar visi balsavo? Baigėme. Atmestam. Inta 4. Už prieš atmestą. Regi 6. Už prieš laiko priimta. Inta 5 ir trans 7. Už prieš laiko priimta Neaiškus rezultatas, kortelėmis prašau. Inta 5 ir ten 7. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Šimtas septyniasdešimt septintas kebals. Kas už? Kas prieš? Per mažai kolegų balsavo, balsuokime kortelėmis. 177. Baigėme. Priimta. 90 nereikia balsuoti. Toliau. Dėvė 11. Kas už? Kas prieš? Sulaiko priimta. Šimtas aštuošim šeštas. Vils. Kas už? Kas prieš? Sulaiko priimta. 186 kortelėmis. Ar visi jau balsavote? Baigiame. Priimta. 187 už. Prieš. Priimta. Dvyliktasis už prieš susilaiko, neaišku, kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Tryliktasis, kas už, kas prieš. Vis laiko priimta. Kortelėmis geriau.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 kas prieš. Sulaiko, neaišku, kortelėmis. 202. Baigiame. Atmest. 203. Kas už? Kas prieš? Sulaiko atmesta. 204. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. Tran 14, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 9.13, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 9.14, kas už, kas prieš, susilaiko neaišku, kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Printa. 206 už prieš atmesta. 207, 208 kas už, kas prieš atmesta. Itra 18 kas už, kas prieš laiko atmesta. 209 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Regi 11, paskutiniam puslapyje. Už prieš laiko atmesta. Itri 21, kas už, kas prieš laiko atmesta. 224, už prieš laiko atmesta. 225, už prieš atmesta. Regi 12. Už. Prieš. Atmesta. Pirmasis baigiamasis balsavimas kortelėmis. Balsuojame. Jei visi balsavote, baigiame. Baigiame. 43 už, 25 prieš, vienas susilaikė. Kitas elektroninis balsavimas. Balsuojame. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Tas pats rezultatas. 43 už, 26 prieš, vienas susilaiko. Sveikiname pranešėją. Suteikiu jai žodį iš karto. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už kompromiso dvasę, už sutarimo paiešką, rengiant ir aptariant šitos kompromisinius pasiūlymus. Aš norėčiau padėkoti visiems, taip pat komisijos, Envy komiteto Aldi frakcijos pagalbininkams, kurie puikiai padirbėjo tobulinant šitą tekstą. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau galėsime kompromiso dvasioje dirbti toliau, rengdamiesi plenarnai sesijai. Aš taip pat sveikinu pranešėją. Taip pat dėkoju Estim bendradarbiams, norėčiau padėkoti, padėkoti visiems, kas rengė tą ilgą balsavimo sąrašą ir rengė kompromisus. Jetzt geht's weiter. Toliau. Andrei Sanonė pranešimas. Norėčiau visus pakviesti toliau balsuoti, o visų kitų norėčiau paprašyti elgtis šiek tiek ramiau, nes labai sudėtinga balsuoti. Taigi pradėsime. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 111 kas, ir 112 kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime 111 ir 112 pakeitimus elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 32 prieš, taigi priimta. Toliau 113. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 114. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 115. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 116. Kas už? prieš. Patikrinsime elektroniniu būdu. 116 pakeitimas, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 117 kas už? Prieš. Susilaiko primta. 118 kas už? prieš susilaiko primta, 119 kas už, prieš susilaiko primta. Patikrinsime 119. Balsuojame dėl 119. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 120. Kas už? prieš, susilaiko, neaišku, taigi patikrinsime elektroniniu būdu. Šimt, balsuojame dėl 120. 120 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Didž... Turėtų būti primta balsa... didžiaja balsų dauguma. Taip, taip ir yra. Toliau konsoliduota šeštas. Kas už? prieš. Balsavo tik žaliai, todėl patikrinsime elektroniniu būdu. Prašau visų balsuoti, aiškiai keliant rankas, nes aš nematau. Ar visi baigėte? E, ar visi balsavote? Balsavimas e, baigtas, priimta. 121 kas už, prieš, vėl tikrinsime elektroniniu būdu, nes žmonės nebalsuoja aiškiai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 122 kas už. Prieš susilaiko primta. 123 kas už, prieš susilaiko primta. 124, 125 ir 523, kas už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuosime elektroniniu būdu, ar visi balsavote, Balsavimas baigtas. Priimta. 126 kas už, prieš susilaiko priimta, 522 kas už, prieš susilaiko priimta, tran 5 kas už, prieš Patikrinsime. Tran penktas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Peti 21. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtas konsoliduotas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 135 kas už, prieš susilaiko atmesta, 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 136. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antra, kas už, prieš susilaiko priimta, konsoliduotas penktas, kas už, prieš susilaiko priimta, 158, kas už, prieš susilaiko priimta. 189 kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu. 189. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Konsoliduotas septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Patikrinsime konsoliduotą septintą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 199. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas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 222 pakeitimo antroji dalis, puslapių nesakysiu. 222 pakeitimas, antra dalis, pirmas straipsnis, e, pirma dalis. Mano sąraše tai yra 11 puslapis. 222. Atsiprašau, 220. Antroji dalis. Kas už, prieš, atrodo, kad sutarėme. Toliau aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. Konsoliduotas devintas, kas už, prieš prieš susilaiko primta. Tran 13. Tran 13. 20 puslapis mano sąraše. Tran 13. Kas už? Prieš susilaiko, patikrinsime. Tikriname TRAN 13 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškia persvara priimta. 333 kas už? Prieš susilaiko priimta. 334 kas už, prieš, susilaiko, ne, neaišku, patikrinsime 334, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta, 335 kas už, prieš, susilaiko, priimta, 34 kas už, prieš susilaiko atmesta, 336 kas už, prieš susilaiko primta, 337 kas už, prieš susilaiko atmesta, 339 kas už, prieš susilaiko atmesta neaišku. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 339, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. 338, kas už? Prieš susilaiko atmesta. 340, kas už? Prieš susilaiko primta. 341, kas už? prieš susilaiko atmesta, 342 kas už, prieš susilaiko atmesta, 343 kas už, prieš susilaiko atmesta, 344 ir 345 kas už, prieš susilaiko atmesta. 346 kas už, prieš susilaiko atmesta, 347 ir 543 kas už, prieš turime balsuoti elektroniniu būdu. 347 ir peti 43. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas aiškia persvara primta. 348 kas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 348. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta peti 42 ir peti 44, e, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tran 14, kas už, prieš, susilaiko priimta. 349, kas už, prieš, susilaiko priimta. Jeigu pagėdaujat, patikrinsime 349. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 350 atkrenta, konsoliduotas 10. Kas už? Prieš susilaiko priimta. balsuojame dėl 411 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 412 kas už? Prieš susilaiko priimta. 413 kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. 413 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 421, 422 ir 423. Pas mane kitame puslapyje, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 19, kas už, prieš, susilaiko priimta. 44, kas už, prieš, susilaiko priimta. Peti 50, kas už, prieš, susilaiko neaišku, patikrinsime 50 Peti 50 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 45 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 46 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 424 kas už. Prieš susilaiko. Neaišku, patikrinsime 424 elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. 425 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 426 kas už. Prieš susilaiko priimta. 427 ir 52 kas už, prieš susilaiko atmesta, 428 kas už, prieš susilaiko atmesta, 429 kas už, prieš susilaiko atmesta, 430 kas už, prieš susilaiko atmesta, 431 kas už, prieš susilaiko atmesta, 432 kas už, prieš susilaiko atmesta, 433 kas už, prieš susilaiko atmesta, 434 ir 35 kas už, prieš susilaiko atmesta. Kažką 436 ir kiti iki 53, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tran 20, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tran 21, kas už, prieš susilaiko atmesta. 441, kas už, prieš susilaiko priimta. 442 kas už. Norite patikrinti. 442 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 47 kas už. Prieš susilaiko priimta. 443 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 444 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 445 kas už, prieš, e, prieš, <laughs> susilaiko atmesta, 454 kas už, prieš, susilaiko neaišku. Patikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau priedai. 49 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmesta. Tačiau patikrinsime. Tikriname 49 pakeitimą, nes nebuvo aišku. 40, balsuojame dėl 49. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Peti 54. Kas už? Prieš Per mažai kolegų balsavo. Peti 54 tikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškia dauguma priimta. 456, kas už, prieš, susilaiko primta, 457, kas už, prieš, susilaiko primta 457 tikriname elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkoju. 50. Pranešėjo pakeitimas. Balsuosime dėl trijų atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies balsuojame. Pradedame balsuoti, kas su... Tai yra balsuosime elektroniniu būdu. 50 pakeitimo pirma dalis balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat priimta. Tada toliau trečioji dalis. Taip pat elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Es geht weiter mit 465. 465. Kas už? Kas prieš? Išlaiko priimta. 466. Kas už? Kas prieš? Išlaiko priimta. 467. Kas už? Kas prieš? Išlaiko priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Slaiko primta. 468. Kas už? Kas prieš? Slaiko primta. 469. Už. 468 balsuojame kortelėmis. Ar baigėte balsuoti? Stabdome balsavimą. Priimta. 469. Kas už? Prieš. Priimta. 469. Balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 11 kompromisas už prieš printą. Konsoliduotas 12 už prieš laiko printą. Penki šimtai 43. Atmesta. 544. Už. Prieš. Laiko. Priimta. 544. Balsuojame kortelėmis. Ar visi suspėjo pabalsuoti? Baigiame. Dauguma priimta. 13 konsoliduotas, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Dėl konstatuojimų dalių dabar balsuosime pirmoji. Peti vienas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 62 už prieš. Išlaiko. Neaišku. 62 balsuojame kurdarėmis. Ar visi balsavo? Tai baigiame. Priimta. Peti 2. Kas už? Kas prieš? Priimta. 65. Primta. 66 už. Prieš. Sulaiko. Priimta. Šešim septintas už. Prieš. Susilaiko, neaišku. Dėl 67-ojo balsuojame kortelėmis. Ar visi pabalsavo? Baigime. Primta. Peti 5. Kas už? Prieš susilaiko. Primta. 68-69. Už, prieš, primta. 56. Už prieš priimta. 57. Už prieš laiko. Nežinau, ar teisingai skaičiavome, balsuojame kortelėmis dėl 57. Ar visi balsavote? Baigiame. Baigėme balsavimą. Priimta. Peti 8, kas už. Kas prieš. Priimta. 70 už. Prieš. Atmesta. Peti 9. Už. Prieš. Laiko atmesta. 71 už. Prieš. Priimta. 72 už prieš, priimta. 73 už, prieš, laiko priimta. 74 už, prieš, laiko atmesta. 76 už, prieš, laiko priimta. 77 už, prieš, laiko priimta. 78. Už. Prieš. Slaiko kortelėmis. Atbalsavote visi. Baigiame. Priimta. 79 už prieš priimta. Konsoliduotas vienas. Už prieš Išlaiko priimta. 82 už. Prieš. Susilaiko priimta. Antrasis už. Prieš. Susilaiko priimta. 83 už. Prieš. Susilaiko priimta. 84 už prieš, susilaiko priimta. Peti 11, už, prieš, susilaiko priimta. 85, už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 85. Baigiame. Primta. Konsoliduotas antrasis. Už. Prieš. Primta. 90 už. Prieš. Slaiko atmesta. 88 už. Prieš susilaiko neaišku, balsuojame kortelėmis. Ar visi pabalsavo? Baigiame. Atmesta. 89 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečiasis už prieš priimta. Peti 13 už prieš sulaiko kortelėmis tikrinamės. Baigiame. Atmesta. Penktasis už prieš sulaiko priimta. Peti 14 už prieš laiko priimta, 6 už, prieš laiko priimta, 15, pėti 15. Nereikia balsuoti dėl pėti 15, tran 1, kas už, kas prieš, laiko atmesta. 91. Kas už? Kas prieš? Šlaiko atmesta. Dėl 91-ojo jūsų pagėdavimų balsuojame kortelėmis. Tikiuosi, jau balsavote, baigiame. Priimta. Septintasis už. Prieš. Priimta. 92. Už prieš. Priimta. Tran 3 už. Prieš. Kortelėmis dėl Tran 3. Ar visi balsavote? Veikiame. Priimta. Aštuntas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, sulaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Einen Moment Geduld, wir checken einmal, damit wir keinen Fehler machen.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 stimmen dann weiter ab. Auf der letzten Seite ist es bei mir. Paskutinis puslapis, tran 4. Kas už? Prieš? Slaiko, neaišku. Tran 4. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Dešimtasis ir vienuoliktasis kas už, kas prieš, priimta. Peti 17, kas už, kas prieš, išlaiko, pasuosime kortelėmis. Dėl peti 17 baigime balsavimą. Atmesta. Taigi baigiamasis pirmasis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Antrasis elektroninis balsavimas, kas balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame. Taip pat pritarta didžiąją, didžiąją balsų daugumą pranešėjas. Zanonė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms ir šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui, liberalų frakcijos visiems darbuotojams. Manau, kad mums pavyko gerai susitarti dėl kompromisinių pasitarimų, bet turėsime e, kompromisinių Mm, pakeitimų, bet turėsime taiky, negalėsime taikyti 70 darbo tvarkos taisyklių, turėsime apie tai kalbėti plenarinėje sesijoje. Todėl, nebu, todėl viskas aišku, nebus balsavimo dėl įgaliojimų, bet vis tiek, nepaisant to, norėčiau Jūs pasveikinti ir šitas pranešimas keliaus į plenarinę į plenarinį posėdį, norėčiau padėkoti visam komitetui, sekretoriatui už E, darbą. Šiandien po pietų vėl pasimatysime, e, kai kalbėsime su sveikatos apsaugos ministru tiems, kurie neteis šiandien į papietinį posėdį, norėčiau palinkėti gero, gerų atostogų. E, atšviežinkite savo energiją, mėgaukitės vasarą. 11 val. 30 prasidės koordinatorių posėdis. 11 val. 30.